Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zu heute. Labas rytas, mėly kolegos, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į biudžeto kontrolės komiteto šios dienos posėdį. Darbo tvarka išdalinta posėdis viešas, <clears throat> jis yra transliuojamas internetu ir pradėkime nuo balsavimų maratono šiandien. <clears throat> Taigi noriu paklausti, ar frakcijos e, yra pasirengusios pradėti <clears throat> balsavimus. Taigi pirmiausia siūlyčiau atlikti bandomąjį balsavimą, naudojant korteles, dabar balsuojant perėsiu prie anglų kalbos, kad būtų visiems paprasčiau balsuoti. Taigi. Pirmininkas kartoja tą patį dėl bandomojo balsavimo, kaip ir vokiškai. Ar visi balsavote? 19 <clears throat> dalyvauja postėje, bet tik 18 balsuoja, atrodo, įranga veikia, taigi suteiksiu žodį kolegai Riubikui dabar. Ačiū pirmininkė. Noriu paprašyti kadangi esu įtre komiteto narys, o tame komitete 10 val. šiandien vyksta svarbus balsavimas ir esu tikrasis narys abiejose komitetuose, čia ir įtre ir dėje negaliu balsuoti. Tuo pačiu metu abiejose komitetuose galbūt su sekretorijatu būtų galima suderinti e, ir uždrausti rengti balsavimus dviejose komitetuose tuo pačiu metu, nes mes negalime dalyvauti tuose balsavimuose. Ačiū, aš noriu paklausti, ar šį klausimą uždavėte taip pat ir įtrė komiteto sekretariatui. Taip, aš išduosiu šį klausimą ir įtrė komitetui. Taigi dabar balsuokime. Kolega Rivelinė dar nori Mi capita nella commissione pesca, stamattina ci sono delle importanti. Šiandien iš ryto mes e, ir žuvininkystės komitete turime balsuoti dėl svarbių klausimų, todėl negalime dabar, e, ar negalėtume padaryti 15 minučių pertraukos, kad galėtume eiti balsuoti į žuvininkystės komitetą, nes mums sunku bus abiejose komitetuose e, antraip dirbti. My proposal is that we now start because we have a very... Ačiū, ponai Riverinė, su pradėti balsuoti, nes balsavimai truks pakankamai ilgai. Dabar pradėkime nuo bendrųjų... For 2012, I start with Artemis. Bendrų įmonių nuo 2012 metų Artemis agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas už prieš susilaikę atmestą. atmestas pasiūlymas e, <clears throat> tvirti biudžeto vykdymą, kadangi antras pakeitimas atsiimtas, tai dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl galutinio pasiūlymo. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmoji <clears throat> pastraipa siūlo nukelti sąskaitų uždarimą. Šis pakeitimas atkrinta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl šio pasiūlymo. Nukelti sąskaitų uždarimą. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta rezoliucijos projektas ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, septintasis pakeitimas, ponas Odį prašo žodį. Pone pirmininkė, žodinį pakeitimą, septintąjį pakeitimą norėjau pateikti. Dėl Artemis ir Surinė uh, įvyko įdomių dalykų. Antrus metus iš eilės auditorumai parengė pranešimą, sakydami, kad negali pateikti nuomonės, kadangi negali susipažinti su pagrindžiamaisiais dokumentais. Jūs matėte, kad aš pakeitimą atsiemiau, nes tuo tarpu buvo pateiktas dokumentas, kurį pasirašė e, vykdantysis direktorius ir svarbės pareigas užimantis asmenys pasakė, kad varys viską, kad auditorumai galėtų užduoti teigiamą pažymą. E, septintame pakeitime yra pasakyta, kad audito rūmai turi pateikti dokumentą Europos parlamentui. Norėčiau atsisakyti sakinio pabaigos, kadangi jau patvirtume biudžeto įvykdymą. Perskaitau angliškai, sako kalbėtojas. Tai štai, šios sakinio nebereikia, jis nebeturi jokios prasmės, kadangi biudžeto vykdymą patvirtinome. Pirmininkas, ačiū ponia Audy. Ar būtų kitų pastabų dėl šio žodinio pakeitimo? Tad balsuokime su žodiniu pakeitimu, kas už. Kas prieš, susilaikė, patvirtinti. Amendment. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintasis už prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta vienuoliktas pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta vienuoliktas pakeitimas 12 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, pradame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar teškime dėl Clean Sky ir aplinkos. Pirmasis, kas už prieš susilaiko atmesta. Elektroniniu būdu dabar balsuojame dėl pasiūlymo tvirtinti biudžeto vykdymą. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta siūlymas uždaryti sąskaitas, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigime. Pritarta. <clears throat> Dabar siūlymas dėl rezoliucijos, trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmestas, septintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, devintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis dalimis, kas už pirmąją dalį kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 11 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, rezoliucijos e, pasiūlymas su pakeitimais, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Visi balsavote, baigiame balsuoti. Pritarta. Teškime Balsavimas dėl ENIAC, pirmasis pakeitimas, siūlymas <clears throat> nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą, už prie susilaiko atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl šio sprendimo pasiūlymo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dėl darbo tvarkos neveikia mano balsavimo kortelės, sako ponia Hol, norėjau tą pranešti, norėjau jums pranešti, kaip balsuoju. Pirmininkas, paprašysiu sekretariato pasižymėti jūsų balsavimo būdą. Taigi pritarta pasiūlymui e, patvirtinti biudžeto vykdymą, dabar pasiūlymas uždaryti sąskaitas, elektroninis balsavimas, pradedame ir baigiame balsuoti. Dar vienas e, pasisakymas dėl darbo tvarkos. Kai mes teikiame biudžeto vykdymą patvirtinimą, tai e, tuomet visos sąskaitos jau e, būna uždarytos. Uh, Man pranešė, kad vis tiek reikia patvirtinti atskirų balsavimų suskaitų uždarimą, e, kadangi į protokolą yra įtraukiamas balsų skaičius ir tai tokia buvo procedūra praėjusiais metais, todėl aš siūlau iš karto balsuoti elektroniniu būdu tam, kad nekiltų jokių nesusipratimų, jeigu neprieštaraujate. Pasiūlymas dėl rezoliucijos ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Yra žodinė pataisa. E, ta pati pataisa, kurią anksčiau pristačiau, jeigu nariai neprieštarauja, tai jos neskaitysiu garsiai. Šeštas pakeitimas su žodinio pataisa. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis iš dviejų dalių. Kas už pirmąją? Prieš susilaiko. Pritarta. Kas už antrąją? Kas prieš susilaiko atmesta. Devintas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Visuojame dėl viso rezoliucijos pasiūlymo elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tęsime balsavimus dėl kūro kasečių ir vandenilio kūro kasečių siūlymas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą už prieš susilaiko atmestą elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pasiūlymas e, uždaryti sąskaitas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos, trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, penktasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko atmestas šeštas pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Pasiūlymas dėl rezoliucijos elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar e, visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar e, balsuosime dėl naujoviškų vaistų. Siūlymas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą už prieš susilaiko atmestą. Elektroninis balsavimas dėl šio pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Elektroniniu būdu balsuojame dėl pasiūlymo uždaryti sąskaitas ir visi <clears throat> balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Tęsime rezoliucijos pasiūlymo balsavimą, trečiasis pakeitimas už prie susilaiko pritarta, ketvirtasis už prie susilaiko atmesta, penktasis už žodinę pataisą dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta pirmąją dalį, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas už dviejų dalių, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, <clears throat> kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta susilaiko atmestas, septintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuom elektroniniu būdu dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Pradedame balsuoti, balsuoti, baigiame. Dabar balsuojame dėl <clears throat> ITER ir uh, brandalių sintezės energijos plėtros pasiūlymas tvirtinti biudžeto vykdymą už prieš susilaiko atmestą elektroninis balsavimas. Dėl šio pasiūlymo ar visi balsavote pritarta? Elektroniniu būdu balsuojame dėl pasiūlymo uždaryti sąskaitas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Siūlymas dėl rezoliucijos, ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, šeštasis pakeitimas dvi dališkas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritartas, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, septintasis pakeitimas dvi dališkas už pirmąją kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, balsuojame elektroniniu būdu dėl rezoliucijos su pakeitimais, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta, tęsime balsavimus dėl Cezar bendrosios įmonės siūlymas uh, nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą, už prieš susilaiko atmestą balsuojame dėl rezoliucijos elektroninių, dėl pasiūlymo elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigime pritartą, pasiūlymas elektroniniu būdu balsuoti dėl sąskaitų uždarimo, ar visi balsavote, balsuoti baigime pritarta, toliau teskime balsavimus dėl rezoliucijos pakeitimų, trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta Atmesta penktasis e, dalimis, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl rezoliucijos su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taigi, pirmąjį klausimą mūsų darbo atvarkės jau nubalsavome, dabar balsuojame dėl kito. Of the European... Europos Sąjungos gen... E, bendrasis biudžetas 12 metai, trečiasis skyrius. Ir su sekretorietu galėjom dėl to pasitarti. Trečiasis skyrius, reikis, taip dabar? Yep. I continue with the discharge of commission. Komisijos biudžeto patvirtinimas. Ar esat pasiruošę, kolegos? Yeah, Amendments aiming the postponing of the discharge. E, biudžeto patvirtinimo atidėjimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar pakeitimai, kurie siūlo patvirtinti biudžeto vykdymą. Kas už tai, kolegos? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar elektroninis balsavimas. Balsuojame. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. We... Buvo klausimas dėl to, dėl ko balsavome. Trečias, šeštas, septintas pakeitimai, dėl jų balsavome visi kart, vis, visų kartų ir jie visi buvo patvirtinti. Now I continue with paragraph one. Pirmoji dalis, aštuntasis pakeitimas. Kas pritarė tam, kad būtų atidėtas biudžeto patvirtinimas, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kur siūloma patvirtinti biudžeto vykdymą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl pakeisto siūlymo balsuojame elektroniniu būdu. Everybody voted. Ar visi spėjame? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau pirmoji dalis. Dešimtasis pakeitimas. Dėl atidėjimo patikimų kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame elektroniniu būdu. Everybody voted. Ar visi spėjome? Patvirtinta. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas, kur siūloma atidėti biržos nagrinėjimą už prieš susilaikė atmesta. Tryliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta atmesta 15. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Elektroninis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 16. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 17. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Elektroninis balsavimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 18. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 19. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Elektroninis balsavimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 20 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Šis pakeitimas buvo atmestas, nuo 20 pakeitimas atkrenta. Kas už tai, kad būtų pritarta pranešėjų pakeitimų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galime balsuoti dėl viso sprendimo elektroniniu būdu. Ar jau suspėjom? Baigiame balsuoti. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. 27 pakeitimas buvo atsiimtas. Turime galimą kompromisą. Ir kompromisas pakeistų iki 37 pakeitimo visus, kas pritarė kompromisui, kas prieš susilaikė patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta tikrinamės dėl 38 elektroninių būdų. Baigėme. Atmesta. Balsai pasiskirsiai nuodai 12 ir 12. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 39. Ar visi spėjom, gal dar ne, o dabar jau baigia balsuoti. Patvirtinta, akivaizdžiai balsų persvara. 40 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 41 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš susilaikė, tikrinamės elektroniniu būdu. Dėl 42 balsuojame elektroniniu būdu. Tikrinamės. Baigiame. Atmesta 43. Balsuojame elektroniniu būdu. Kas už, kas prieš, susilaikė. 44. Atkrenta. 45. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 46 už, prieš susilaikė patvirtinta. 47 už, prieš susilaikė patvirtinta. 48 atmeta, 49 už, prieš susilaikė patvirtinta. 50 už, prieš susilaikė patvirtinta. 51 galėtų būti pakeistas kompromiso Einam toliau. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 55. Duosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Neaišku. 55. Antroji dalis. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. E, 56 už, prieš susilaikė patvirtinta. 57 už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš susilaikė patvirtinta. 59 už, prieš susilaikė tikrinamės elektroniniu būdu dėl 59. 162 dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Ne visai aišku. Tikrinamės elektroniniu būdu. Manau, kad priimta, tačiau mažai kolegų balsavo. <laughs> Negalėjom gerai pamatyti tas kaip. Ar visi spėjome? Na taip, visada reikia žiūrėti į teigiamas pusės. 61 dabar, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar galimas kompromisas. Kas prieš, susilaikė, kas už kolegos dėl galimo kompromiso, kas susilaikė, patvirtinta. O dabar dėl 66 balsuosime. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 67 už regisi, nepritarėme tam pakeitimui. Bet galim balsuoti. Tai gerai. 64. Balsuom dėl jo. 64 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 66 už prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 72 už, atkrenta, tiksliau 72, 73 atsimtas, 74, nuo 74 iki 77, kas pritarė kompromisui, kolegos, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 78, kas už, prieš, susilaikė, nežinau, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 78. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. Dėl 83 dabar balsuosime. Kas pritarėte kompromisui? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dabar 88. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 89. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 90. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 91. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 92. Už? Atkrenta tiksliau 92. 93. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 96. Suderintas. Derinamas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 94 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 95 atkrenta. 97 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsavimas dalimis dėl 38. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? susilaikė, pasitikrinkime. Pirmoji dalis – elektroninis balsavimas. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 100 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Dar 99 pakeitimas prieš tai. Pastebi pirmininkas, kas pritarėme 99 pakeitimui, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar šimtasis su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas pirmasis žodinis pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 102. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tęsime toliau. Dėl galimo kompromiso balsuosime. 103 pakeitimas. Kas pritarėte jam? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Jeigu kompromisas būna patvirtintas, o taip ir įvyko, Keliaujam prie 106 pakeitimo tiesiai. Kas jam pritarėte, kolegos? Kas prieš susilaikė patvirtinta? 107 už, prieš susilaikė atmesta. 108 už, prieš susilaikė atmesta. Bet nelabai aišku. 109. Balsuojame. Baigiame balsuoti akivaizdžiai priimta, patvirtinta. 109 dabar kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 110 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 114 už? Prieš susilaikė. Nelabai aišku. Tikrinamės dėl 114. Baigiame. 115 dabar, sako pirmininkas, balsuojame 115, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 116, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 116. Ar visi spėjo? Baigiame balsuoti. patvirtinta. Sveikiname kolegė Greslė. 117 ir 118 yra įtraukti į galimą kompromisą, kas pritartų jam. Kas prieš? Susilaikė. Kompromisas patvirtintas, dabar 119 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 120 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta bet pasitikrinkim dar dėl 120. Baigėme balsuoti. Atmesta. 122. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 121 atkrenta. 123. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 124 už, prieš susilaikė atmesta. 125 As už, prieš susilaikė patvirtinta. 126 atkrenta, 127 atsimtas. Toliau galimas kompromisas. Kas už jį, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 1 su 9 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 130 už, prieš, susilaikė. Kolegos, nepalsavom taip aktyviai, kaip reikėtų. Tikrinamės dėl to elektroniniu būdu 130. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. Kompromisas dabar. Kas pritarėjom? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 133, 131 įtraukti kompromiso pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 134. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 135-137. Kas už? Prieš? Susilaikė. Kompromisas patvirtintas. Toliau 138 už, prieš susilaikė patvirtinta. 139 už, prieš susilaikė atmesta. 141 už, prieš susilaikė patvirtinta. 140 už, prieš susilaikė patvirtinta. 142 už, prieš susilaikė patvirtinta. 143 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 144 iki 147 kompromisas. Kas pritarė jam? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 148 už. Prieš susilaikė atmesta. 149 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 150 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 151 už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 153 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaikė, atmesta. 155. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 155. Baigiam balsuoti. Atmesta. 156. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas. Kas už, prieš prieš susilaikė patvirtinta. Kitas kompromisas 32 be pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 157 už, prieš susilaikė patvirtinta. 158 už, prieš susilaikė pasitikrinkiau. Dėl 158 pakeitimo. Baigime. Atmesta. Balsai paskirsti po lygiai. 13 už 13 prieš. 159 dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tikrinamės dėl pirmosios dalies. Pirmoji dalis, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 160 už, prieš susilaikė patvirtinta. 161 už, prieš susilaikė patvirtinta. 162 už, prieš susilaikė patvirtinta. Ar galime balsuoti iki 165 pakeitimo? Kas su 163? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 164, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 165 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 166, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 166. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 167. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 168 kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 169 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. balsavome ir gavome tuos pačius rezultatus. O dabar keliaujame prie galimo kompromiso, kuris apima 179 ir 80, 180, kas pritarė kompromisui, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt devintas, šimtas aštuoniasdešimtas. Dėl 177 registruojame balsuoti, ar ne? 178 dabar kas už? Prieš susilaikė atvesta. Šimtas aštuoniasdešimt pirmas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt antras už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 182. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 183. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 184. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 185. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 186. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 187. Už prieš sulaikė patvirtinta. 188 už, prieš susilaikė patvirtinta. 189 su žodiniu pakeitimu. Derekai, prašau. Tai yra taip, tai yra mano pakeitimas, bet žodinis pakeitimas nėra mano. Ir tiesiog, jeigu tai yra žodinis pakeitimas, tai reikėjo ko gero apie informuoti šiek tiek anksčiau. Aš nesu labai nepatenkintas dėl to pakeitimus, yra neblogos, būtų gerai žinoti tik tai iš kur jis atsirado ir kodėl jis čia yra ir koks. Pirmininkas, ar kas nors žino, iš kur čia išdygo tas žodinis pakeitimas? Na, galbūt kas nors iš darbuotojų galėtų mums pagelbėti. Gerai, tai tuomet jums leidus atsižvelgsime į tą žodinį pakeitimą ir tai jį balsuosime. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Na taip, įdomus dalykai vyksta, sako pirmininkas. Ar kas nors prieš, prieštarauja žodiniam pakeitimui? Regis ne, tad balsuojame su žodiniu, su žodiniu pakeitimu. Kas pritarė 189 pakeitimui, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tęsime. 190. Kaip čia su žodiniu pakeitimu? Ar viskas gerai? Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 191. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 192 už, prieš susilaikė patvirtinta, 193 už, prieš susilaikė patvirtinta. 174 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 175 už, prieš susilaikė patvirtinta. 176 už, prieš susilaikė atmesta. 197 už, prieš susilaikė atmesta. 198 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 198. Balsuokim, kolegos. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. 199 už, prieš, susilaikė atmesta. 200 už, prieš, susilaikė atmesta. 201 už, prieš, susilaikė neaišku dėl 201. Tikrinamės. Ar visi spėjome? Dėl 201 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 202 ir 203 yra identiški. Kas jums pritarė? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 204 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 206 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 205 už jis atkrenta tiksliau, 207 už, prieš susilaikė patvirtinta, 208 už, prieš susilaikė neaišku, turėsime pasitikrinti dėl 208 balsuojame. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 209 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 210 už prieš susilaikė neaišku. Tikrinamės. Dėl 210. Ar visi spėjom? Regisim dar ne. O dabar regis prie visi, baigėme balsuoti. Patvirtinta. 211 už. Prieš. Susilaikė. Ta pati padėtis. Turime tikrintis vėl elektroniniu būdu dėl 211. Ar visi spėjom? Baigime balsuoti. Patvirtinta. 212 už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 213 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 214 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 215 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 216 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 217 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 218 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 219 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 219 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 220 už, prieš susilaikė atmesta. 221 už, prieš susilaikė tikrinamės elektroniniu būdu dėl ludų 1. Ar visi spėm? Baigime. Vieno balso pervarsvarą patvirtina 2, 2, 3, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 222 atkrenta, 224 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 225 už, prieš susilaikė atmesta, 226 kas už, prieš susilaikė pasitikrinkim dėl 226. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. 227. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 228 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 229 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 230 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 231 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 232 už žodinių pakeitimų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 233 už, prieš susilaikė patvirtinta. 234 už, prieš susilaikė patvirtinta. 235 už, prieš susilaikė patvirtinta. 236 už, prieš susilaikė patvirtinta. 237 už, prieš susilaikė patvirtinta. 238 už, prieš susilaikė patvirtinta. 240 už, prieš susilaikė patvirtinta. 230 atkrenta, 241 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 243 už, prieš susilaikė patvirtinta. 244 atkrenta, 245 už, prieš susilaikė patvirtinta, 246 už, prieš susilaikė Patvirtinta. 247 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 247. Baigiame balsuoti. Atmesta. 248 kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 249 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Reikis galim balsuoti toliau. 251, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kiesas atkrenta, dabar 252, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 253 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 254, kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikrinamės elektroniniu būtų dėl 254. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Atmesta. 255 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 257 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 256 atkrenta, dabar 258 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 259 atkrenta, dabar 261 kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 261. Baigiam balsuoti. Vieno balso persvara patvirtinta. Sveikiname Dereką Voganą. 262. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 263 už, prieš susilaikė patvirtinta. Du šeši septyni. Balsuojame iš pačių dėl 267. Kas, kas pritarė 267 pakeitimui, kas prieš susilaikė patvirtinta. Ponas Gairis nori atsimti 264 pakeitimą. Regisi. Balsuom dėl 264, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 265, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du šešti kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 270 kas už. Ar galime balsuoti 270, 271, 272. Ar visi pritarė, kad balsuotume dėl šių pakeitimų kartu. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Du septyni trys. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Du septyni keturi už. Prieš susilaikė patvirtinta. 275 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 277 su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 276 atkrenta. 278 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 279 atkrenta, 280, 80, kas pritarėm, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 281. Kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikinamės dėl 283 tiksliau. Baigiame. Patvirtintam. 284 atsimtas, dabar dėl 265 bus sumakas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galimas kompromisas, kas pritartų jam, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Du devini du, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 293. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 294. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikinkim dėl jo. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 294. Visi spėjome, baigiame. Patvirtinta. 295. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 296. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 297. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 298. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 299 299 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim elektroniniu būdu dėl 299. Check. Everybody voted. Visi balsavote. Balsuoti baigiame atmestą. 300 pakeitimas kaip papildymas, tikliau su papildymu dėl Derekas dėl darbo tvarkos, prašau. Vėl paslaptingas pakeitimas, nežinau iš kur jis atsirado, nes e, papildyti tekstą šiuo priedu yra visiškai beprasmiška, taigi aš prieštaraučiau šiam papildymui. Dabar e, žinote, kad e, e, pranešėjas pritarė papildymui, o be papildymo nepritarė šiam pakeitimui, tuo tarpu Derikas Voganas nepritarė savo pakeitimui. Dabar balsuojame dėl pono Vogano pirminio pakeitimo numeris 300, kas už, kas prieš atmesta bet pasitikslinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 301, kas už prieš susilaiko pritarta. 302, kas už prieš susilaiko pritarta, 303, kas už prieš susilaiko pritarta, 304 už prieš susilaiko pritarta, bet tikrinamės dėl 304. Dabar, dabar visi prabudo, kai reikia elektroniškai tikrintis, taigi pasitikrinome ir Dar kartą paaiškėjo, kad kartais reikia pasitikėti pirmininku, nes pritarta šiam pakeitimui, tačiau kartais sunku įvertinti, nes neaiškiai keliate rankas. 305 už prieš susilaiko atmesta, 306 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 306. Pradedame balsuoti. Atmesta 307 už prieš susilaiko neaiškus balsavimo rezultatas, pasitikrinkime dėl 307, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, dar ne? Balsuoti baigiame. Atmesta. 310 už prieš susilaiko pritarta. 308 už prieš susilaiko pritarta, 311 už prieš susilaiko pritarta, 312 už prieš susilaiko pritarta, 313 už prieš susilaiko pritarta. Kitas pakeitimas e, atsiimtas. 315 ir 16 yra identiški, dėl jų balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta, kitas pakeitimas, galimas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar tęsime balsavimus nuo 331 pakeitimo, nes 330 atsimtas, kas už, prieš susilaiko <clears throat> neaiškus rezultatas tikrinamės elektroniniu būdu dėl 331. Patikrinimas baigtas atmesta. 332 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 332. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, pritarta. 332 atkrinta, 334, 335 taip pat atkrinta, teskime nuo 336, kas už prieš susilaiko atmesta, 338, kas už prieš susilaiko pritarta, 340, kas už prieš susilaiko pritarta, 339 pateikti pakeitimai atsimti. 339 taip pat atsimtas. Gavome patvirtinimą. Tęsėme nuo 345, kas už jį, kas prieš susilaiko pritarta. 346 už prieš susilaiko pritarta. 347 už prieš susilaiko pritarta. Pritarta 348 už prieš susilaiko. Pritarta 349 <clears throat> už prieš susilaiko pritarta. 350, kas už prieš susilaiko pritarta. 351, už prieš susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime dėl 351, pradedame balsuoti. That is yours, Eva. Yes. Check is closed. <laughs> That is adopted. That's adopted. Balsuoti baigiame pritarta 352, kas už, prieš susilaiko pritarta, 353 už, prieš susilaiko neaiškus rezultatas, tikrinamės dėl 353. Balsuoti baigiame. Atmesta. 355, kas už, kas prieš susilaiko. Vėl pasitikrinkime dėl 355, nes rezultatus balsavimo labai sunku įvertinti. Balsuoti vaigiame. Atmestas 355. Man pranešė, kad nebalsavome dėl 354, tačiau mes balsavome ir jis buvo atmestas balsams pasiskiršus po lygiai. Dar kartą balsuojame dėl 354, kas už šį pakeitimą, kas prieš susilaiko atmesta. 356, kas už prieš susilaiko atmesta. 357 žodinė pataisa. Kas už prieš susilaiko pritarta. 358, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 358 elektroninių būdų. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 361, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 362, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trys. Negalima balsuoti kartu, nes kažkas iš narių prieštarauja, taigi 359, kas už prieš susilaiko atmesta 360, kas už prieš susilaiko atmesta 363, už prieš susilaiko. Atmesta 364, už prieš susilaiko. Atmesta 365, kas už prieš susilaiko. Atmesta 366, už prieš susilaiko. Atmesta 367, už prieš susilaiko Atmesta 368 už prieš susilaiko. Atmesta 369 už prieš susilaiko. Atmesta 370 už prieš susilaiko. Atmesta 371 už prieš susilaiko. Atmesta 372 už prieš susilaiko. Atmesta 373 už prieš susilaiko. Atmesta 374 už prieš susilaiko prieš susilaiko pritarta, 375 už prieš susilaiko pritarta, 376 atsimtas, 377 kas už, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 377. Check is closed. Balsuoti baigiame atmesta. 378, kas už prieš susilaiko atmesta, 379 už prieš susilaiko atmesta, 380 kas už, šis yra atsiimtas, 381 kas už prieš susilaiko atmesta. 382 kas už prieš susilaiko atmesta. 383, kas už prieš susilaiko. Atmestas 384 atsimtas, 385 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 386 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 386, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas pakeitimas atkrinta 388 už prieš susilaiko. Atmesta 389, kas už prieš susilaiko. Atmesta 390, kas už prieš susilaiko. Atmesta 391, kas už, kas prieš susilaiko. Neaiškus rezultatas pastikrinkime dėl 391. Pradame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Perite, ne, atmestas, sako pirmininkas, 392, kas už prieš susilaiko. Prašau, dalyvaukite balsavime, keldami rankas, dabar tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame tikrintis. Pirmininkas atsiprašo. Pritarta 394, kas už, kas prieš susilaiko, atrodo, kad atmesta. <clears throat> Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame dėl 300. 93 pritarta. 394 už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 394 elektroninių būdų. Balsuoti baigiame. Atmesta. 395, kas už prieš susilaiko, atrodo <clears throat> atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti. Baigiame. Pritarta 396 dabar. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta 326, kas už, tiksliau pastikrinkime. Baigiame tikrintis pritarta. 397, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 328 už prieš susilaiko pritarta. 399, kas už prieš susilaiko atmesta. 400, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 400. Balsuoti baigiame. Atmesta 401 už prieš susilaiko atmesta pritarta. Pasitikrinkime dėl 401, kad nesuklystume. Baigiame tikrintis. Pritarta 402 e, už prieš susilaiko pritarta, 403 už prieš susilaiko pritarta, 404 už prieš susilaiko pritarta. 405 už prieš susilaiko atmestą. 406 keturios dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš pritarta. Pasitikriname dėl ketvirtosios dalies. Baigiame balsuoti. Ačiū. 408, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Koordinatoriai parodo, kaip reikia balsuoti pirmininkui, tai e, labai padeda įvertinti rezultatus, tik rinkimės dėl 408. Balsavimo rezultatai kaip gimnazijoje. buvau teisus, tačiau galėjau ir suklysti, nes taip pasiskiršius balsams vieno balso persvarą neįmanoma įvertinti. 407, kas už, kas prieš pasitikrinkime. Dėl 407. Šimtas septintai 7 pritarta 408 už prieš susilaiko pritarta, 410 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Baigiame tikrintis. Pritarta antroji dalis elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 411, kas už prieš susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 411, galbūt ta pati balsų, tas pats balsų santykis, tačiau reikia pastikrinti, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. atmesta, nes atsirado naujų balsuotojų, 412 iš dviejų dalių. Elektroniniu būdu balsuojame dėl pirmosios dalies. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 413 kas už prieš susilaiko atmesta. 414 trys dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko neaiškus balsų santykis, tikrinamės elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies 414 pakeitimų. Ar visi balsavote pritarta? Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš susilaiko. Elektroniniu būdu pasitikriname dėl trečiosios dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 418 <clears throat> kas už prieš susilaiko atmesta, 419 kas už prieš susilaiko atmesta, 415 kas už prieš susilaiko pritarta, 406 kas už prieš, tai yra 16 už prieš susilaiko pritarta, 417 kas už prieš susilaiko pritarta atmesta 420, kas už, prieš susilaiko atmesta 421, kas už, prieš susilaiko atmesta 422, kas už, prieš neaiškus balsavimo rezultatas, elektroniniu būdu tikrinamas dėl 422. Balsuoti baigiame. Pritarta. 423 už prieš susilaiko pasitikriname dėl 423. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 21, kas už prieš susilaiko atmesta 22 už prieš susilaiko pritarta, 23 už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko pritarta, 25 už prieš susilaiko pritarta, 26 už prieš susilaiko pritarta. Dabar pereikime prie komitetų teiktų pakeitimo, galime kartu balsuoti dėl užsienio komiteto pakeitimų. Pirmą, antrą, trečią galime balsuoti kartu, jei neprieštaraujate, kad už prieš susilaiko atmesta. Dėl ketvirto, penkto, šešto balsuojame kartu už prieš susilaiko pritarta. Dėvi komitetas pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikriname dėl pirmojo dėvio komiteto pakeitimo. Baigiame tikrintis atmestą. Nuo antro iki šešto galime balsuoti kartu už prieš susilaiko pritartą. MPL pirmasis pakeitimas e, už. E, jis atkrinta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta. MPL trečiasis už prieš susilaiko pritarta. MPL septintasis ir aštuntasis e, už prieš susilaiko pritarta atmesti. Envi pirmas atkrinta ar nuo antro iki 17 galim balsuoti kartu už Envi pakeitimus, kas už prieš susilaiko atmesti. Ar galime balsuoti dėl transporto komiteto pakeitimų nuo pirmo iki penkto kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. Teskime nuo šeštojo transporto komiteto pakeitimo už prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Redžių komitetas 7 ir 8 galima balsuoti dėl jų kartu kiti atkrinta, kas už šios pakeitimus, kas prieš susilaiko pritarta. Teškime žvanikystės komiteto pirma, nuo 1 iki 7 ar galime balsuoti kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. Nuo 8 iki 12 kartų žvanikystės komiteto pakeitimai už prieš susilaiko atmesta kultūros komitetas, jo pakeitimai nuo pirmo iki septinto kartu, kas už prieš susilaiko atmesta. Piliečių teisų laisvių komitetas nuo antro iki penkto kartu, pirmasis atkrinta, kas už nuo antro iki penkto prieš susilaiko atmesta. Moterų reikalų komitetas galime dėl visų pakeitimų balsuoti kartu nuo pirmojo iki aštuntojo, kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos su pakeitimais. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Sveikiname pranešėją. Labai ačiū. Teskime balsavimus. Galbūt galėtume padaryti trumpą penkių minučių pertraukėlę. Tęsime posėdį ir balsavimus nuo 10 val. 40 minučių.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, eröffne die unterbrochene. Mėly kolegos, tęskime posėdį po pertraukos. Taigi, po trumpos pertraukos pirmininkas tą pačią informaciją kartoja anglų kalba. Tęskime biudžeto komiteto, kontrolės komiteto posėdį, tęskime balsavimus, jų maratoną. ir dabar balsuosime dėl auditorumo specialios ataskaitos dėl 12 metų komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo, pranešėjas yra Markus Piper. Ar galime tęsti balsavimus? Then I start with... Pradedame. Antrasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš susilaikė patvirtinta. Ar galime balsuoti iš karto nuo ketvirto iki devinto pakeitimo? Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dešimtasis. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis. Nuo 11 iki 14 galima su dėl visų. Kas pritarėte? Prieš susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 16 su žodiniu pakeitimu, kas pritarėte, prieš susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš. Kas už 18, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ar galime nuo 22-25 balsuoti bendrai. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 26 už prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 26. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 27. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 28. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. 29. Už prieš susilaikė atmesta. 30 už prieš pasitikrinkim dėl 30. Baigiame. Patvirtina. 31 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 32 už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 už, prieš susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš susilaikė atmesta. 35 už, prieš susilaikė patvirtinta. 36 už, prieš susilaikė patvirtinta. 37 už, prieš susilaikė atmesta. 38 už prieš susilaikė pasitikrinkim dėl 38. Ar visi spėjo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 39 už prieš susilaikė, pasitikrinkim dėl 39. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 39. Baigiame. Patvirtinta. 40 už prieš susilaikė patvirtinta. 41 už prieš susilaikė patvirtinta. 42 už prieš susilaikė patvirtinta.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 elektroniniu būdu balsuosime dėl viso rezoliucijos teksto su pakeitimais. Balsuokime, kolegos. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ačiū pranešėjai. Sveikiname pranešėjui. Tęsime. Katalin Sorin Ivan pranešimas. Ir balsuosim. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Elektroninis balsavimas. Dabar dėl šio sprendimo balsuojame, kolegos. Ar visi balsavom? Dar nespėjau visi regisi. O dabar baigiam balsavimą. Patvirtinta. Dabar rezoliucija. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis. Dėl pirmosios dalies balsuome, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl penkto pakeitimo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ne, neaišku. Tikrinamės dėl septintojo. Ar visi spėjome pati, e, e užbaigėme balsuoti ir neaišku, bet patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta.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 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikė, neaišku, pasitikrinkim dėl 25. -ojo. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Atmesta. 26 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27 už. Prieš. Susilaikė. Regisi atmestas 27, bet pasitikrinkim. Pasitikime. Patvirtinta. 28 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 29 už. Prieš susilaikė atmesta. 30 už. Prieš susilaikė atmesta. 31 už. Prieš susilaikė atmesta. 32 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 33 už. Prieš susilaikė, atmesta, pasitikrinkim dėl 33. Baigėme tikrintis. 15 už, 8 prieš. 34 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 35. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 36. Už. Dėl dalimo tvarkos vienas kolega nori pasisakyti. Dėl 34 pakeitimo jūs e, teigiate, kad buvo jis patvirtintas, ar galėtume pasitikrinti šio balsavimo dėl šio pakeitimo rezultatus. 34 pakeitimas pasitikrinkime. Grįžtam prie 34. Tikrinamės. Dėl 34. Tikrinamės, kolegos. Ar visi spėjome? Paėmė balsuoti. Atmesta. 36 dabar. 35 atmestas, o dabar 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Reikisi, bet dar pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar jis įspėjo? Baigėme balsuoti. Atmestam. 37 dabar kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikė. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 38. Baigime. Atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikėnamės dėl 41. Baigiame. patvirtinta. 43 už, prieš, susilaikė, regisi, atmesta, bet pasitikrinkim dar elektroniniu būdu, dar 43. Baigėme. Atmesta. 44. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 45 kas už, prieš susilaikė atmesta. 46 už, prieš susilaikė atmesta. 47 už, prieš susilaikė tikrinkimės dėl 47. Baigiame. Atmesta. 48 už prieš susilaikė atmesta. Dėl 48 nori tikrintis. Gerai, tikrinkimės. Baigėme. Na taip, man nebuvo iki galo aišku, sako pirmininkas. Dabar 50 kas už. Prieš Regis atmesta, bet pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiam. Atmesta. 49 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 49. 51. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 52. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 53. Už? Prieš susilaikė neaišku. Tikrinamės dėl 53 elektroniškai. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 54 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 55 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 57 iš dviejų dalių. Kas už pirmąją? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 56 už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš susilaikė elektroniniu būdu tikriname dėl 58. Baigiame. Patvirtinta. 59 už, prieš susilaikė patvirtinta. 50 už, prieš susilaikė atmesta. 61 už, prieš susilaikė patvirtinta. 62 už, prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė tikrinamės 63 pakeitimą. Baigime akivaizdžia persvara patvirtinta 64 už, prieš susilaikė patvirtinta 65 už, prieš susilaikė patvirtinta 66 už, prieš. Norit pasitikinti dėl 65-ojo, tikrinkimės. Ar visi spėm? Baigiame. Atmesta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 67 už prieš susilaikė atmesta. 68 už prieš susilaikė atmesta. 69 už prieš susilaikė patvirtinta. 70 už prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 70. -ojo. Baigime. Patvirtinta. 71 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tikrinamės dėl 72. Baigime. Atmesta. 73 už prieš susilaikė patvirtinta. 74 už, prieš susilaikė patvirtinta. 75 už, prieš susilaikė patvirtinta. 76 už, prieš susilaikė atmesta. 77 už, prieš susilaikė patvirtinta. 78 už, prieš susilaikė, pasitikrinkim dėl 78. Baigime. Atmesta. 79. Suvažinta keitimukas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 80 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 81 už, prieš susilaikė, neaišku. Elektroniškai tikrinamės dėl 81. Ar visi spėm? Baigiame balsuoti. Patvirtinta 82 už. Kas prieš susilaikė atmesta. 83 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 84 už, prieš, susilaikė. Regisi atmesta. 85 už, prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, neaišku. Tikrinkimės. Ar visi spėjom, kolegos? Baigėme balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta. 87 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 88 už. Prieš susilaikė atmesta. 89 už. Prieš susilaikė atmesta. 90 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 91 už prieš susilaikė patvirtinta. 92 už prieš susilaikė patvirtinta. 93 už prieš susilaikė pasitikrinkim dėl 93. Baigėme. Patvirtinta. 94 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 95 už, prieš, susilaikė, tikriname 95. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 96. Kas už? prieš susilaikė tikrinamės 96 elektroniškai. Baigėme. 97 kas už prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės 97. Baigiame. Patvirtinta. 98. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 99 už. Prieš susilaikė. Tikriname 99. Baigiame. Atmesta. Šimtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas pirmas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas antras atsimta. Šimtas trečias, kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, kolegos, dėl šimtas trečio. visi spėjo balsuoti. Baigėme. Patvirtinta 104. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 105 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 106 už. Prieš susilaikė atmesta. 107 už prieš susilaikė patvirtinta. 108 už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim dėl 108. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 109. Kas už? Prieš susilaikė. Tikrinkim dėl 109. Regis panašių balsų persvara kaip dėl prieš tai būsio pakeitimo. Baigiame. Šimtas dešimtas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Šimtas vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkim dėl 111, nors atrodė, kad patvirtinta. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kas už 112? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Sveikiname pranešėją ir keliaujam toliau prie paskutinio balsavimo. 2012 discharge section 2012 metų biudžeto vykdymo patvirtimas antrasis skirsnis e, vadovų taryba ir ES taryba pranešėjas Boguslavas Sonikas. Pirmasis pakeitimas. Čekis uh, e, Patvirtinti biudžeto vykdymą už prieš susilaiko atmesta. Dėl šio sprendimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pasiūlymas e, dėl rezoliucijos antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, devintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaiko pasitikriname dėl vienuolikto pakeitimo. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame pritarta. 12 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 13 pakeitimas už prieš susilaiko. Tryliktas pakeitimas, balsavimo rezultatai neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. nebuvo pakankamai balsuojančių, tačiau tai ne problema, turime elektroninę balsavimo įrangą, ar nuo 14 iki 18 galima balsuoti kartu, ne, taigi 14, kas už prieš susilaiko pritarta, 15, kas už prieš susilaiko pritarta, 16, kas už prieš susilaiko pritarta, 17, kas už prieš susilaiko pritarta. 18, kas už prieš susilaiko pritarta. 19 balsavimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Rezoliucijos pasiūlymas su pakeitimais balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Aiškiai balsų persvara pritarta. Sveikiname, toliau tęsime balsavimus dėl išorės veiksmų tarnybos biudžeto vykdymo patvirtinimo, pasiūlymas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimo atmestas, antrasis pakeitimas atkrinta, elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pasiūlymas dėl rezoliucijos trečias pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmas ir dešimtas uh, užsireikalų komiteto pakeitimai, uh, už prieš susilaiko pritarta, penktas pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta, šeštas pakeitimas, už prieš susilaiko pritarta Dar kartą šeštas už prieš susilaiko pritarta, septintas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas už prieš susilaiko elektroniniu vadu tikrinamės. Baigiame tikrintis atmestą. Devintas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas už prieš susilaiko. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritartą. Žodinis pakeitimas, pirminė redakcija, kas už šį pakeitimą prieš susilaiko pritarta, 11 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 11 pakeitimo. Baigiame balsuoti aiškiai pritarta, nors pakeitimo autorius balsavo prieš savo pakeitimą, bet e, neprivalu man komentuoti čia nieko, taigi balsuojame dėl originalios versijos su pranešėjo pakeitimais, kas už prieš susilaiko pritarta, 12 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 14 pakeitimas už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 14 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 15. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 15. Ar visi balsavote dėl 15? Baigiame balsuoti. Pritarta. Antrasis afet pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šešioliktasis už prieš susilaiko pritarta, septynioliktas už prieš susilaiko atmesta, 18 už, prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl 18, pradame balsuoti, balsuoti baigiame, peritarta 19, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 20, kas už, prieš, susilaiko pritarta Pritarta 22, kas už. Pritarėme 20 pakeitimui, dabar 22 dėl jo balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Kitas pakeitimas atkrinta 23, dabar kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 už, prieš susilaiko pritarta. 25, kas už, prieš, 25, už, prieš susilaiko pritarta. 26, kas už, prieš susilaiko pritarta. 27, kas už, prieš susilaiko pritarta. 28 už prieš susilaiko pritarta. Afeto 7 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 29 už prieš susilaiko atmesta, 11 Afeto už prieš susilaiko pritarta, 30 už prieš susilaiko pritarta, 31 už prieš susilaiko atmesta, 32 už, prieš susilaiko pritarta. 33 kas už, prieš susilaiko pritarta. 34 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 34. Baigiame tikrintis pritarta 35 už, prieš susilaiko pritarta 36 už, prieš susilaiko pritarta 37 už, prieš susilaiko pritarta 38 už, prieš susilaiko pritarta 39 už, prieš susilaiko pritarta Pritarta 42 dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko, tikrinamės elektroniniu dėl pirmosios dalies. Baigiame tikrintis. Atmesta antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta, 41 kas už, prieš susilaiko pritarta, 42 kas už, prieš susilaiko pritarta. Ar galime balsuoti kartu nuo 43 iki AFET 5 už prieš susilaiko pritarta? Labai ačiū. 48 už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame tik dėl vienos šeštojo afeto pakeitimo dalies už prieš susilaiko pritarta, 49 už prieš susilaiko pritarta. Neaišku, tiksliau dėl 49 tikrinamės. Baigiame tikrintis. Aiškiai, pritarta 50 už, prieš susilaiko tikrinamas dėl 50. Baigiame tikrintis pritarta Trečiasis afeto už prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš susilaiko atmesta. 52 už prieš susilaiko atmesta. 54 afeto už prieš susilaiko pritarta. Ar galime balsuoti kartu dėl pakeitimo 53 iki 57, ne 53 už prieš susilaiko pritarta, 54 už prieš susilaiko pritarta, 55 už prieš susilaiko pritarta, 56 už prieš susilaiko pritarta, 57 už prieš susilaiko pritarta, 58 už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis afeto pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 59 už prieš susilaiko pritarta, 60 už prieš susilaiko pritarta, 61 už prieš susilaiko pritarta, atmesta tiksliau 62 už prieš susilaiko atmesta, Elektroniniu būdu balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo su pakeitimais. Dabar baigiame balsavimą. Pritarta, sveikiname pranešėją. Dabar perkime prie ketvirtojo skirsnio teisingumo teismo pasiūlymas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą už prieš susilaiko atmestą elektroninis balsavimas dėl pasiūlymo su pakeitimais vis dar balsuojame, bet jau baigsime balsavimą. Pritarta Siūlymas dėl rezoliucijos, trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, septintas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas už prieš susilaiko pritarta, devintas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas už prieš susilaiko pritarta, 11 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 11 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta. 12 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 13 pakeitimas už prieš susilaiko, pritarta 14 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 15 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 16 <clears throat> atkrinta, 18 už prieš susilaiko. Niekas nebalsuoja. Elektroninė būdu tikrinamas dėl 18. Jeigu jūs pritarėte, tai bus aiškiai pritarta. Jeigu konservatorių atstovai nedalyvavo balsavimo, balsavimuose sunku vertinti jų rezultatus, 19 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta aiškiai. 20 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar penktasis skirsnis auditorumai. Pasiūlymas nukelti e, biudžeto vykdymo patvirtinimą už prieš susilaiko atmestą. Elektroninis balsavimas dėl pasiūlymo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Svarmas dėl rezoliucijos. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Septintas pakeitimas papildant žodžiu streamline, už prieš susilaiko pritarta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, tryliktas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, tikrinamis dėl 13 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta 14 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta Identiški pakeitimai 15 ir 16, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 18 už, prieš, susilaiko atmesta, 19 už, prieš, susilaiko atmesta, 20 už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl rezoliucijos su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Pritarė, pritartą sveikinimą pranešėjai, tęsime balsavimus mm, dėl šeštas skirsnio Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas pasiūlymas e, nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą, kas už prieš susilaiko atmesta elektronis balsavimas dėl pasiūlymas su pakeitimais balsuoti. Pradedame balsuoti, baigiame. pritarta. Siūlymas dėl rezoliucijos antras pakeitimas už prieš sulaikė pritarta, trečias už prieš susilaiko atmestas, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta, šeštas už prieš susilaiko pritarta, penktas atkrinta, aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Septintas atkrinta, devintas už prieš susilaiko. Pritarta dešimtas už prieš susilaiko. Pritarta vienuoktas už prieš susilaiko. Neaiškus rezultatas e, dėl vienuolikto pakeitimo tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvarą. 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko elektroniniu vadu tikrinimas dėl 12 pakeitimo, atrodo tas pats balsų santykis. Balsuoti baigiame. Pritarta, tiksliau atmesta. Vieno balso persvara, tas pats santykis. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 14 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 16 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Suome dėl rezoliucijos pasiūlymo su visais pakeitimais elektroniniu būdu pradėme balsuoti. Balsuoti baigime. <clears throat> pritarta, aišku, balsų persvaras, sveikiname pranešėją, tęsime balsavimus dėl 7 skirsnio regionų komiteto biudžeto vykdymo patvirtimas, siūlymas jį nukelti, už prieš susilaiko atmesta elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Balsuoti baigiame. Pritarta antrasis rezoliucijos pasiūlymo pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas atkrinta. Septintas už prieš. Dabar balsuojame dėl septinto pakeitimo. Kas už prieš susilaiko. Pritarta aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, devintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl dešimto, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Aiškiai pritarta vieno balso persvara. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl rezoliucijos su pakeitimais. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta sveikiname pranešėją, tęsime balsavimas dėl aštuntas skirsnio Europos ombudsmeno biudžeto vykdymo patvirtinimas, siūlymas nukelti jį, kas už prieš susilaiko atmesta, elektronis balsavimas dėl pasiūlymo bendrojo, pradame balsuoti, balsuoti baigiame, pritarta Dabar svarstame rezoliucijos pasiūlymus antrasis, kas už prieš susilaiko pritarta, trečiasis už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta, penktas už prieš susilaiko atmestas, šeštas už prieš susilaiko atmesta, septintas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta pritarta, balsuojame dėl rezoliucijos su pakeitimais elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame, aiškiai pritarta, sveikiname pranešėją. Pereikime prie paskutinio skirsnio devintojo Europos e, duomenų apsaugos priežiūros institucija, pasiūlymas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą už prieš susilaiko atmestą elektroninis balsavimas dėl viso pasiūlymo, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta rezoliucijos pasiūlymo antrasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Jeigu pirmasis ir antrasis atkrinta, tęsime balsavimus nuo trečiojo iki šeštojo kartu. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Libė trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar Paskutinis elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritartas sveikiname pranešėjus sekretariato. Noriu padėkoti Derekas Voganas dėl darbo tvarkos labai trumpai, pirmininkė, kadangi balsavome labai ilgai dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Man atrodo, kad praleidome kelias balsavimus 79 ir 82. Mūsų sekretariatas galėtų patikrinti, jeigu jų nepraleidome, tai e, jeigu jas praleidome, tai galėtume pakartoti balsavimus. Man pranešė, kad šie pakeitimai buvo įtraukti jų tekstas į kitų pakeitimų nuostatus. Jeigu reikalaujate perbalsuoti dėl jų, tai ar žinote, dėl kurių 79 ir 82 turiu tik du pavyzdžiai. Aš tik noriu paklausti, paprašyti, patikrinti, ar mes balsavome ar ne. Mes, aišku, galime patikrinti, sako pirmininkas, bet jeigu žinome. E, dėl kokių pakeitimų kyla bejonių, tai siūlyčiau dėl jų balsuoti. Ne, tai yra neįmanoma, mes pasitikrinsime ir jeigu reikės per kitą posėdį galėsime grįžti dar prie šių pakeitimų, ar dar būtų norinčių pakomentuoti mūsų balsavimą, ar yra dar kitų klausimų. Ahem. <clears throat> Taigi baigiame balsavimus ir tęsime mūsų posėdį. Svers ir e, svarstysime delegacijos vizito į Bulgariją klausimus. Ar norite trumpos pertraukėlės, ar galime tęsti posėdį? Tęsime posėdį.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 Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, um, may I kindly request anybody who has not... Gerbiami kolegos, norėjau parašyti tų, kurie, kurių nedomina kitas darbo tvarkės klausimas, palikti salę, nes e, turime dirbti toliau pagal darbo tvarkę. Ir dabar persiu prie vokiečių kalbos. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Abstimmung darf ich jetzt eintreten in den Tag. Kolegos, po ilgų balsavimų noriu priminti, jog darbo tvarkėje mes dar turime 57 klausimą. Tai yra vizitas į Bulgariją, kur buvo domimasi atominės elektrinės uždarimo. Pone Greslė yra mūsų pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, vizitas įvyko gana senai, beje jisai vyko gana gražiame regione, prie Dunojaus pasienyje su Rumunija. Šio vizito metu mes e, aiškinomės papildomus klausimus, kai kuriuos, dėl kurių buvo likę dar neiškumų ir dabar galime pateikti kai kurios papildomos informacijos tais aspektais. Mes e, pabandėme kaip įmanoma aiškiau atspindėti elektrinės uždarimo kontekstą. 850 milijonų eurų buvo skirta iki 13 metų, 260 milijonų 14-20 metams yra numatyta. Tai yra dalis 850 milijonų sumos. yra numatyta finansuoti tik elektrinės uždarimą, bet ne su tuo susijusius dalykus, tad mes turime įsitikinti, ar iš tikrųjų reaktoriai yra tušti, ar ten nėra brandalinio kūro ir ar e, uždarimas jau gali tikrai prasidėti. Lietuvoje buvo iškilę problemų šioje srityje, nes Lietuvoje dar buvo likę e, šiek tiek brandorinio kūro ir todėl kitos e, uždarimo fazės negalėjo būti pradėtos. Čia kūro jau nebebuvo, penktas ir šeštas reaktorius e, Bulgarija vis dar veikia. Todėl buvo netai paprasta suprasti, e, koks procentas uždarimo darbų jau yra atliktas, 5 procentai ar 10 procentų ar panašiai, nes e, įranga elektrinėje vis dar naudojama ir turint omenyje, kad kai kurie reaktoriai vis dar veikia, yra vėluojama ir turbūt tas vėlavimas užtruks dar keletą metų. Taip pat Bulgarijoje iškyla e, kompetencijos pasidalymo problemų tarp NPP, kožlodui ir e, tarp įmonės, kuri atsakinga už brandurinių atliekų e, saugojimą. Yra taip pat nesklandumų paskirstant užduotis ir darbus personalui. 5 projektai dabar yra įgyvendinami. E, yra skistų atliekų valymo centro projektas, yra ir, ir, ir kitų projektų. Todėl mums buvo svarbu išsiaiškinti, kodėl yra vėluojama, kokios yra priežastis. Uh, Kozlodujos objektas yra pakankamai didelis, aš parengiau net e, planą, žemėlapį, kad būtų aiškiau, kur yra tos dalis, kurios turi būti rekonstruojamos, rekonstruojamos ir, ir, ir kokios dalis kol, kol kas ir lieka tokios, kokios, kokios buvo iki šiol. Mes e, negavome visos būtinos informacijos. Aišku, kalbėjomės su Bulgarijos pusės atsakingais darbuotojais ir e, bandėme aiškintis, kiek, kokia pastatų dalis yra rekonstruojama ir e, kaip yra su žaliosiomis e, zonomis. Žinome, kad tas objektas nebus naudojamas pramoniniams tikslams, tačiau aišku, tie dalykai galtinai paaiškės tik tai po kelių metų. Kalbant apie patį uždarimą, mes e, konstatavome, jog uždarimo darbai vyksta labai profesionaliai. Šioje srityje yra tarptautiniai standartai, kiek, kiekvienas dalykas turi būti, kiekviena detalė turi būti numeruojama. Mums susidarė geras e, įspūdis, visų tų standartų yra laikomasi. Po dviejų dienų vizito, aišku, yra sunku galbūt viską pamatyti ir viską suprasti ir aiškiai išsiaiškinti darbų e, vyksmo stadiją. Galvojama apie alternatyvinių energijos šaltinių panaudojimą Finansavimo vėlavimas taip pat yra ta problema, kurią reikėtų spręsti per ateinančius metus. Apskritai pasakyčiau, jog mūsų įspūdis buvo gana teigiamas, daug keliavome autobusu beje, susitikome su Bulgarijos audito rūmų atstovais šių rūmų direktorium ir jo trimis pavaduotojais. Jie teigia, jog yra įstatymo projektas, kuris numato visišką auditorumo reorganizavimą. Man iškyla tam tikrą nerimą dėl tų dalykų, todėl aš norėčiau e, paskatinti Bulgarijos kolegas, kad jie jokių būdų tomis reformomis nesumažintų šios institucijos nepriklausomumo. Aš taip pat kalbėjausi ir su Bulgarijos parlamento kai kuriais nariais, bei su audito e, rūmų nariais. Ir sakiau, jiems, jog turime intensyviai kartu bendradarbiauti šituo klausimu. Reikia ir toliau skirti didelį dėmesį elektrinės uždarimo projektui, šiame kontekste iškyla tam tikrų problemų. Tos problemos yra kitokios negu, e, e, negu problemos iškilusios Lietuvoje uždarant e, elektrinę arba Slovakijoje. Kolega Kalfin pateikė taip pat tam tikrų pastebėjimų dėl, dėl šitų e, klausimų. Aš dėja negaliu sutikti su visais jo e, pastebėjimais. Mes kalbėjome taip pat apie pernelik didelius e, kaštus, didelės sąnaudas Bulgarijoje. Čia kalba sukasi apie naujus pajėgumus. Kadangi tai buvo Černobilio tipo elektrinė, jos uždarimas buvo būtinas, valstybė įsipareigojo tai e, daryti. Ir kadangi tai yra būtinas dalykas, tuomet ES turi būtinai finansuoti tą uždarimą. E, kartu su kolega Kalfin mums atrodo, kad e, tai yra netiesioginė pasiekmė to, kas e, yra siūloma. Mes taip pat kalbėjomės su Bulgarijos institucija dirbančia energetikos srityje ir kalbėjome apie ypač žemas energijos kainas Bulgarijoje. Aš manau, kad mes turime taip pat domėtis šituo aspektu Bulgarijoje, kaip kinta kainodara. Apskritai pasakyčiau, kad e, tas mūsų apsilankimas Bulgarijoje buvo turiningas ir beje norėčiau padėkoti audito rūmams. Šitas e, vizitas galbūt buvo mm, tam, tam tikras atskaitos taškas, bandant apibūdinti uždarimą padėtį, tačiau kai kurie klausimai dar liko neatsakyti. Dėkuoju pranešėjai. Ar dar būtų kokiu nors komentaru iš kolegų pusės? Prašom. Dėkuoju. Norėjau trumpą pastabą išsakyti. Pagrindiniai klausimai buvo iškelti prieš keletą savaičių. E, auditorumai Bulgarijoje įsipareigojo ištirti situaciją Koslodui elektrinėje. 2014 metais tokia ataskaita turėtų būti paskelbta, auditas turi būti atliktas ir būtina, kad ir toliau būtų skatinamas Bulgarijos parlamentas įskatinti, e, kad auditas būtų atliktas, kuo greičiau būtų patiktos išvados. 160 e, milijonų eurų yra pas, 260 milijonų eurų yra paskirta problemų spręsti ten ir tie pinigai, mes manome, turėtų būti skirti elektrinės uždarimui ir ne, ne kitų priemonių gyvendinimui. E, projektai E, projektų valdymas turėtų, patikėtas, turėtų būti patikėtas vienai e, kompetentingai organizacijai. Būtina išspręsti licencijų skirimo klausimą. Laiko yra nedaug, todėl licencijas jau reikėtų išduoti ne, ne, ne, negaištant. Būtina atsižvelgti taip pat į turimus darbuotojus, sukurti patrauklesnės jiems darbo sąlygas. Noriu atkreipti sudėmesį į tai, kad buvo išsiųstas klausimynas Bulgarijos administracijos struktūroms, sulaukėme atsakymų ir matome, kad dabar darbai nevėluoja. Penktasis ir šeštas e, turėtų būti taip pat uždaromi, bet būtina, kad šaliai būtų sudaryta galimybė apsirūpinti tinkamai energiją ir šildymu. Uh, Moksliniai paaiškinimai buvo pateikti taip pat, e, siekiant išaiškinti, kas yra panaudotas kūras ir atliekos, nes panaudotas kūras gali būti laikomas žaliava, kurią dar galima perdirbti ir gauti iš to ekonominės naudos, ją galima sakyti ekologiniu būdu. Reikėtų sulaukti papildomos informacijos dėl galutinio e, su panaudoto kūros saugojimo. Būtina kad 13 metais plati darbai būtų užbaigti. Bulgarijos vyriausybės pozicija turėtų apimti ir tą faktą, kad būtina skatinti brandolinės energijos naudojimą atsižvelgiant į tai, kad dar du blokai galėtų būti eksploatuojami nustatytą tinkamą eksploatacijai laiką. Dėkuoju. Ja, dank, äh, Jorgos Ačiū Jurgus Tavrakakui. Kitas kalbėtojas mano sąraše yra kolega Riubikas. Ačiū. Džiaugiuosi, kad surengėme šią viešnagę. Gavome vertingos informacijos. Manau, kad iš esmės siekiama tokiais būdais atsižvelgti į reaktorius gyvenimo laikotarpį nuo leidimo eksploatuoti išdavimo iki <clears throat> jo galutinio išmontavimo, todėl mums pateikti e, saugumo duomenys e, čia atlieka svarbu vaidmenį, ateitie turėsime sustabdyti ir daugiau atominių reaktorių Europoje, taigi yra klausimas, kas už visą tai mokės Kila klausimas, ko galima pasimokyti iš Kozlodujos patirties, kas, kokie darbai buvo atlikti pavyzdingai, kokie ne, tam, kad galėtume nustatyti tam tikrus kriterijus ir galėtume įvertinti, kokioje sąnaudų stadijoje yra atskiros uždarimos rytis, turint omenyje, kad ir ES finansiškai prisideda prie e, brandolinių jėgainių uždarimo ir tas finansinis indėlis susijęs su įvairiais klausimais, kurie svarstami taip pat energetikos komitete, taip pat atsižvelgiant į e, skirtingas energijos rūšis, e, kurios yra vartojamos ir naudojamos valstybėse narėse 28, taigi tas sąnaudų faktorius yra labai svarbi tema. Džiaugiuosi, kad mūsų komitete buvo parengta tokia išsami sąnaudų analizėje pristatytos išvados. Pirmkas, ačiū, ar yra norinčių kalbėti. Aš noriu paklausti, ar yra mūsų posėdėje komisijos atstovų, kurie galėtų sureaguoti užduotus klausimus. Prašau, jums žodis. Labai ačiū. Dėl šios ataskaitos bendro vertinimo manome, kad yra tolygijoje tinkamai atspindima dabartinė padėtis Bulgarijoje, kalbant apie kitus iškeltus klausimus, uždarimo procesas didžioji dalimi yra kontroliuojamas e, e, radioaktyvių atliekų tvarkymo valstybinės įmonės, projekto administravimo skyrius ir konsultantai yra daugiau ar mažiau visi puškai integruoti į uždarimo darbų organizavimą, dalyvauja gyvendinant mažesnės, mažesnio masto vietinius projektus, taigi čia problemų mes neižvelgiame. Kalbant apie leidimų išdavimą, būtina čia nepažeisti Bulgarijos e, valstybės pasirinkto požiūrio, kadangi Bulgarija pasirinko laikytis ES ir Bulgarijos teisės aktų, uždarant uh, šią elektrinę. Mes šiuo metu neižvelgėme jokių problemų susijusių su leidimų išdavimu, veikiau atvirkščiai. E, kalbant apie antrąjį, trečią ir ketvirtąjį blokus ir jų e, naudojamų brandolinių atlikų tvarkymą, e, tai leidimai e, tvarkyti šias atlikas išduodami atskirai, o po to bus išduotas galutinis uždarimo leidimas ar licenzija dėl darbuotojų. <clears throat> Dar prieš e, perkeliant darbuotojus iš trečio ir ketvirtojo bloko, buvo pastebėtas tam tikras motivacijos sumažėjimas tarp darbuotojų, nes jie nebuvo tikri dėl savo ateities, dabar tie perkelimai jau vyksta ir žmonės žino, ką tiksliai veiks ateityje ir galime konstatuoti, kad motivacijos lygis smarkiai pakilo tarp darbuotojų. Taip pat e, jie siekia toliau išlaikyti turimas profesinės žinias, mes stebime padėtį ir didesnių sunkumų šioje srityje taip pat neižvelgėme. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, jeigu kurį nors praleidau, tai dar man prašau jį priminti. Ačiū. Taigi steiksiu žodį pranešėjai Ingai Greslį. Labai ačiū. Du klausimus dar noriu užduoti. Pirmas klausimas, kokia yra padėtis su ta plyno lauko projektu, kaip e, ta teritorija turėtų atrodyti po 30 metų. Mes e, e, išvaizdavome tą teritoriją kaip plyną lauką, tačiau remintis patiktais dokumentais atrodo taip nebus. Kitas klausimas dėl finansavimo ataskaitoje yra ir priedas susijęs su iki šiol pasirašytomis sutartimis, vertinant šias sutartis, galime konstatuoti, kad yra pasirašytos sutartis dėl 44 projektų, kurių vertė mažesnė nei 100 tūkstančių ir 18, 18 stačių pasirašytų dėl 300 tūkstančių vertės projektų, tačiau manau, kad tokio masto projektais e, negalime negalime uždaryti elektrinės. Ir noriu paklausti bendrame kontekste, kokią uždarimo darbų dalį procentinę jau galime laikyti atliktą. Komisijos atstovas yra prašomas atsakyti į pranešėjus užduotus klausimus. Ačiū. Kalbant apie plino lauko investicijas ir e, tą teritoriją, aš tikiuosi, kad e, tai nebus visiškai e, plynas laukas ir e, bus e, ta teritorija vėliau tinkama e, branduolinį energetikai vystyti. Bulgarija ketina statyti septintai bloką. Statybos darbai turėtų būti pradėti per keliarius metus. Vertinant pirmojo, nuo pirmojo iki ketvirtojo blokų padėti, tikimės, kad ta galutinė stadija bus uh, tokia, kad ši teritorija galės būti naudojama ir toliau tam tikrais pramoniniais tikslais. Galėtumėte galbūt pakartoti savo antrąjį klausimą, nes aš nelabai jo išgirdau. Norėjau paklausti, vertinant e, uždarimo darbus e, nuo 0 iki 100 procentų jų apimtis, tai kokia uždarimo darbų dalis jau yra atlikta. 3, 5, 15, 25 procentai uždarimo darbų jau yra atlikta, ar ne? Ja, vielen Dank, bitteschön. Okay. Ačiū. Labai sudėtinga dabar pateikti atitinkamą skaitmeninį įvertinimą ir atsakymą jūsų klausimą. Jeigu norėtumėte, kad paminėčiau kokią nors procentinę dalį, tai galėčiau pasakyti, kad uždarimo darbų atlikta dabar yra nuo 10 iki 15 procentų. Jeigu norėtumėte išgirsti kokybinį uždarimo darbų atlikimo įvertinimą, tai mes e, galbūt jau esame dabar proceso pabaigos pradžioje. Šiais metais bus išduoti visiško uždarimo leidimai pirmajam ir antrajam blokui ir e, kitais metais trečiam ir ketvirtajam blokui bus išduoti leidimai uždaryti. Lankydamėsi Kozloduje jūs jau matėte, kad turbinų skyrius yra pradėtas išmontuoti ir šiandien ten nuvykę jau pamatytumėte, kad trečio ir ketvirto blokų turbinos yra pradėtos išmontuoti, tačiau tai yra visi darbai, kuriuos galime atlikti negavus uždarimo leidimų, nes tai yra ne radioaktyvios E, sritis, o kai bus išduoti galutiniai leidimai uždaryti, tai galėsime rimčiau pajudėti į priekį. Pirmininkas, ačiū. Ar yra dar norinčių kalbėti šiuo darbo atvarkės klausimu arba dėl delegacijos mūsų komiteto apsilankimo Bulgarijoje? Manau, kad ši tema mums rūpės dar ir ateityje. Norėčiau grįžti prie klausimo susijusio su Bulgarijos auditorumais ir perduoti ponė Breslė tinkamą informaciją apie tai, kad aš pateikiau paklausimą komisijai, e, raginant komisiją pateikti savo nuomonę ir vertinimą dėl to, kiek Bulgarijoje svarstomi pasiūlymai dėl teisės aktų yra suderinami su ES teisė, ar nėra kokių nors prieštaravimų. Gavome informaciją apie tai, kad e, nacionalinės audito E, vyriausiosios aukščiausios tarnybos turėtų veikti vadovaujantis jų veiksmingumo išlaikymo kriterijais, tačiau mano vertinimu e, auditorumų kompetencija, veiklos kompetencija priklauso taip pat ir e, nacionaliniai teisėjai, kurios sryčiai, taigi būtų įdomu išgirsti komisijos atitinkamą vertinimą. Prašau, ponė Grėslė. Labai ačiū. E, man susidaro toks įspūdis, kad reikės dar kartą važiuoti į Bulgariją, jeigu rinkėjai nenuspręs kitaip, nes ten uh, landšaftas labai gražus, Dunojaus vaga yra keli šimtus, kelių šimtų metrų e, platumo, Europoje mes tokių didelių upių praktiškai neturime, taigi viskas labai gražiai atrodo. Mes iš tiesų mėginame viską išsiaiškinti iš esmės ir e, netgi mes e, E, norėjome įsitikinti ir matėme patys įsitikinome, kur yra laikomos e, brandolinio kūro panaudoto, kur laikomi brandolinio kūro strypai. Taigi e, džiaugiamės, kad jau galėjome pamatyti tą pabaigos pradžią. Ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Labai ačiū. Dabar Pereikime prie kitų diskusijų, kurios tačiau bus tęsiamos po pietų. Svarstysime auditorumų ataskaitą, o tai reiškia, kad šią posėdžio dalį baigiame. Noriu visiems padėkoti ir tęsime posėdį 15 valandą. Ačiū.